darbo tvarkę. Visų pirma, turime balsuoti dėl rezoliucijų prieš smurtą prieš. Dėl smurto prieš moteris Indijoje yra bendra rezoliucija, kurią pateikė šešios frakcijos ir ponas Paška, kas gali pritarti tokiai rezoliucijai. Kas prieš, kas susilaiko, vienbalsiai patvirtinta, kiek matau. Dabar pagal darbo tvarkę galime eiti prie rezoliucijos dėl žmogaus teisų padėties Bahreinė. Vėlgi ir čia yra bendra rezoliucija, kurią pateikė šešios frakcijos ir ponas Paška. Dėl dešimto punkto yra pateiktas žodinis pakeitimas. Ji pateikė ponia Andrikėne. Pone pirmininkė. EPP frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti pakeitimą žodžiu dešimtai pastraipai. Pasiūlymas yra tik iš vieno žodžio, žodžio directly, tiesiogiai. Taigi pakeistas dešimtas straipsnis e, būtų toks. Pabrėžia nepritarimą tam, kad ES nereaguoja į situaciją Bahreinė ir reikalauja vyriausios įgaliotinės pasmerkti pagrindinės žmogaus teisės ir pagrindinių laisvių pažeidimus ir taikyti tikslinės apribojančias priemonės, tokias kaip vizų išdavimo draudimą ir turto išaldymą prieš tuos asmenis, kurie yra tiesiogiai atsakingi ir įsitraukia į žmogaus teisų pažeidimus. Ir persvarstyti dabar nuolatinius ES priekybos ir diplomatinius santykius su Bahreinu. Dėkoju kolegijai Andrikeniai. Taigi pakeitimas dėl žodžio direct niekas neprieštarauja. Taigi balsuokime dėl dešimto paragrafo dvi dalis. Pirmoji dalis, kur yra žodis direct kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar galime pereiti prie pakeisto rezoliucijos teksto. Balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taigi pritarta vienbalsiai ir šiai rezoliucijai. Dabar galime pereiti prie rezoliucijų dėl patėties Centrinės Afrikos Respublikoje ir vėlgi Visos šešios frakcijos ir ponas Peška pateikė bendrą rezoliuciją, pakeitimų nėra, taigi galime iš karto balsuoti dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi kolegos pabalsavo? Panašu, kad taip, baigiame balsuoti. Ši rezoliucija yra patvirtinta 51 nariui balsavus už, vienam susilaikius, taigi vienbalsiai. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas kito plenarinio posėdžio pradžioje ir jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet aš pereis, perduosiu šiandien patvirtintas rezoliucijas atitinkamiems komitetams. Dabar skelbiu pertrauką, baigiame šią plenarinę sesiją, linkiu visiems geros kelionės namo ir gražų savaitgalio posėdis baigtas.